Bene, possiamo dare inizio alla nostra riunione. Labadiena. Pradedame darbą. Jei neklystu, jūs paprašėte žodžio, ar ne, dėl darbo tvarkės. Prašau. Dans l'article 15 du traité pirmininkė pagal ES sutarties 15 straipsnį. E, prieš kiekvieną Europos vadovų susitikimą e, Europos e, tarybos vadovas turėtų pristatyti e, tarybos numatomo susitikimo pristatymą parlamento nariams. Norėčiau žinoti, kaip užtikrinamas tos straipsnio gyvendinimas. Sì, non abbiamo potuto farlo a Strasburgo dove eh, c'è Mes neturėjome galimybės surenkti tokio posėdžio Strasbūre, kur yra didžiulė talpi salė, būtų buvę per vėlai. Todėl nusprendėme e, surenkti susitikimą šioje salėje. Tas sprendimas buvo priimtas likus kelioms dienoms iki vadovų susitikimo. Aš suprantu, ką Jūs norite pasakyti, tačiau didžioji posėdžių salė dabar neprieinama. Todėl mums teko pasirinkti kitą salę, būtent šią salę ir sudaryti galimybę prezid... tarybos prezidentui pristatyti Europos vadovų susitikimo rezultatus. Noriu perduoti parlamento pirmininko Šulco E, atsiprašymą e, ponui Vandrompojui ir komisijos pirmininkui ponui Baroso. Ir prieš suteikdama žodį tarybos vadovui noriu jūs dar kartą patikinti, kad ponas Šulcės ir Europos parlamento narių dauguma, didelė dauguma, jau yra pasisakę dėl to, kad pirmininko Vandrompojaus e, pristatęs pasiūlymas mums nėra priimtinas Ir taip pat norime išreikšti viltį, kad e, tarpininkavimo talentas, kurį turi ponas Vandrompojus, suteiks jam galimybę per atinančią savaitę pasiekti kompromisą, kuris atitiktų iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria Europa ir jos piliečiai. O dabar suteikčiau žodį e, ponui Van Rompoj. Prašau. On... Ponas pirmininkė, gerbėmi nariai. Jūs tikriausiai žinote, kokie yra praeitos savaitės Europos vadovų tarybos rezultatai. Nebuvo susitarimo pasiekta, bet manęs buvo paprašyta siekti rasti kompromisą, atsižvelgiant į tai, kad buvo pakankamai politinės valios, kad nuomonės e, sutapo tam, kad būtų galima susitarti dėl šio klausimo kitų metų pradžioje. Daugiametė finansinė programa yra pirmiausiai parlamento ir tarybos reikalas, tačiau visuomet Europos e, vadovų taryba kviečiama ją išnagrinėti ir vykdyti savo vaidmenį pagal sutarties 15 straipsnį, taip pat apibrėžti e, sąjungos bendras politinės kryptis ir ir prioritetus. Niekada anksčiau nepavyko e, pasiekti konsensuso šiuo klausimu per vieną sustikimą, taip pat nepavyko to padaryti ir praeitą tarybą. E, Reikia e, rasti vienbalsiškumą ir tai yra didelis iššūkis. Rasti konsensusą tai reiškia daryti tam tikras aukas, kažką prisijimti ir suvokti bendrą tikslą. Taip pat aš džiaugiuosi tuo, kad mes kartu apibrėžėme Europos prioritetus. Reikia prisiminti, kad e, tai yra ne tik atskiri skaičiavimai, kaip kad kiekvienai šaliai mokėti mažiau ir kaip galima, gauti, kaip galima daugiau gauti. Uh, Aš labai gerai suprantu, kokie yra prioritetai, susirūpinimas, kurios išreiškė parlamentus, taip pat pripažįstu, kad jūsų pranešė ir komitetai atliko puikų darbą. E, tai buvo pateikta Europos vadovų tarybai jūsų e, pirmininko praeitą savaitę. Visi e, klausimai, kuriuos konkretizavo parlamentas, atsispindėjo diskusijose prieš ir per Europos vadovų susitikimą. E, tačiau parlamento e, nuomonė, kaip ir komisijos nuomonė ir visų valstybių narių nuomonė, turi dabar e, atsidurti procese, kur mes ieškome vienbalsiškumo ir dėl to galima išvada, galimas rezultatas bus šiek tiek siauresnis. Mes žinome, kad reikia dirbti su kukliu božertu. Dėl to reikalauja laikas. Aš tai suprantu, kai buvęs biudžetas atsakingas už e, biudžetą ir žinau, kad e, daug ką e, galima padaryti ir kad tai, ką mes susimojame pasiekti, yra visiškai manoma netgi tokiems politikos sprendimų prieimėmis kaip, men, kaip mes. Kita vertus, e, mes turime galvoti, ką mes norime, ką sąjunga padarytų mūsų šalims, mūsų piliečiams ir mes turime sugebėti tai padaryti. E, Yra sričių, e, dėl kurių nacionalinės biudžetas nenukentės. E, Europos biudžetas gali padėti e, nacionaliniams biudžetams taupyti lėšų per mastą ekonomiką ir veiksmų dubliavimo vengimą. ES dirba pagal septynių metų finansinę programą, tai yra unikalu ir mūsų biudžetas yra palyginti mažas. Nacionaliniai biudžetai sudaro maždaug 50 procentų BVP, o ES biudžetas tik 1 procentą Taigi jis yra pernelik mažas, kad galėtume gyventi anticiklinę ekonominę politiką, bet kai kuriuose šalyse e, tai vis tiek bus labai svarbu, nes e, kartais mes kofinansuojame beveik visas viešasias investicijas ir tam tikrose sektoriuose kaip moksliniai tyrimai ir plėtra bei žemės ūkis. Kitaip tariant, mūsų biudžetas e, skirtas pirmiausia struktūriniam ekonominiam augimui. E, šios daugiametės e, finansinės programos rengimas buvo kitoks negu anksčiau ir kur kas sudėtingesnis. E, pradžioj pasakysiu, kad visos valstybės narės suvokė, kad pirmą kartą negalime tikėtis realaus augimo Pirmą kartą taip pat 27 e, pilnateisiai dalyviai su veto prie stalo buvo susėdę. Įsivaizduokite, e, kaip e, nacionalinėme kontekste būtų sunku sudaryti biudžetą veikiant tokiu būdu. Taip pat iš anksto nebuvo susitarta tarp didelių šalių. Galiausiai Europos parlamentas įgavo irgi naują vaidmenį. Susitikimas yra sudėtingas, tačiau būtina. Susitarimas yra sudėtingas, bet būtinas, tačiau mums prireiks daugiau laiko. Daugiametė finansinė programa yra tvirtumo ir solidarumo sintezė. Daug valstybių narių e, nori, kad Europos biudžetas atsidurtų reikėtų bendrųjų paskalų įgyvendinti fiskalinį suvaržymą, kad atsidurtų tokiame kontekste. Aš ne visiškai pritariu tokiam požiūriui, nes manau, kad e, daugiametė finansinė programa yra pirmiausia investicinis biudžetas. Tačiau e, šis požiūris yra politinis faktas ir mes negalime ignoruoti jo. Taigi mes turime e, siekti sutarimo ir noriu pasakyti, kad išlaidos valstybėse narėse 2011 metais sumažėjo pusantro procento BVP. E, po to, kai buvo nemažas augimas tarp 4 ir 5 procentų nuo BVT tarp 2008 ir 2009 metų. Tie, kurie sako, kad ES iš, e, išlaidos mano uh, pasiūlyme netitinka realybės, turėtų prisiminti štai, ką komisija pateikė pasiūlymą 2011 metų birželį ir jame jau buvo numatytas nominalus e, žemės ūkio ir sanglaudos išlaidų išaldymas. Tai kartu sudaro maždaug 71 procentą. 71 procentą mano pasiūlymai, kuriuos pateikiau 14-23 lapkričio, e, sudaro bendrą 2 procentų sumažinimą realiais terminais. Jeigu lyginsime obolius su obolius, uh, E, tai yra visa 14-20 metų finansinė programa su visa 7-13 metų programa. Toks palyginimas galimas. Ir e, tai man netrūkdė į pasiūlymuose įrašyti e, padidinamą išlaidose, kad būtų nu, galima užtikrintesnį augimą, darbo vietų kūrimą, konkurencingumą tai atitinka ir komisijos pasiūlymo pagrindinę strategiją, aš jai pridariu jeigu galvosime apie tolesnį taupimą, tada reikia atsižvelgti ir į tai, kad e, visos e, biudžeto dalys sudaro 280 milijardų daugiausiai ir negalima atmesti galimybės kad e, kai kurie nori, kad ne 71 procentų padidėtų kai kurios dalys. Bet kuriuo atveju aš atsisakau improvizacijų. Taip pat labai svarbu vystimoje pagalbą toliau užtikrinti. E, Ir e, mano pasiūlymas atspindi pozityvų augimą šioje srityje. Išteklių e, srityje aš siūlau PVM e, reformą kaip nuosavo išteklius. Taip pat siūlo integruoti finansinių sandorių mokestį, bent jau iš tų šalių, kurios nori jį įdėkti. Ir taip pat daugiau skaidrumo ir teisingumo korekcijų sistemoje. Išteklių pusė yra sudėtinga ir delikati tie, kurie kitose e, srityse reikalauja reformų, šioje srityje netai pasisako e, stipriai už reformas. E, ir netgi grinieji, grinosios mokėtojas nesusitarė. Ir aš manau, kad čia mes galime vis tik tai rasti sprendimų, nežiūrint visų problemų, gal netokių ambicingų Rengimas biudžeto visuomet yra sudėtingas procesas ir kaip tikriausiai prisimenate, 2000, 2005 metų daugiametė finansinė programa taip pat nebuvo biudžeto estetikos paminklas. Mes taip pat e, neturėtume kalbėti apie šį e, procesą kaip apie kovą tarp e, turtingų, vargingų šalių šiaurės ir pietų grinųjų mokėtojų pusė ne visos prašo didelių sumažinimų, o e, grinųjų gavėjų pusė beveik niekas neprašo, kad mm, e, būtų e, padidintas e, tas išlaidų profilis, kurį aš e, pateikiau. Realybė yra sudėtinga ir mes negalime sumažinti to iki vienos eilutės ar e, karikatūrizuoti šio klausimo. Dėl to aš toliau galvosiu apie taip, kaip pasiekti kompromisą, susitarimą, kuriam pritartų visos šalis ir Europos parlamentas. Jeigu mes nesusitarsime, tai tikrai tai mums kainuos labai daug tiek sąjungai, tiek valstybėms narėms. Be išimčių, e, galvojant apie diskusijų dvasę Europos vadovų taryboje, galima pasakyti, kad tai įmanoma. Aš esu įsitikinęs. Ačiū. Grazie Presidente. Von Rompuy, ora. Ačiū, ponė Pan Rompojau. Ir dabar. Žodis Jums, komisijos narybaros. Ačiū. Europos vadovų tarybos pirmininkas ką tik pristatė jums įvykusių diskusijų eigą, praėjusios savaitės Europos vadovų susitikimo eigą. Prieš keletą savaičių Strasbūre pristačiau komisijos požiūrį ir mąstymą prieš šią vadovų tarybą, bet todėl šiandien kalbėsiu apie tai, kokias išvadas reikėtų pasidaryti iš paskutinės Europos vadovų tarybos. Kaip žinome, valstybės narės nesusitarė. Net nežiūrinti tai, jei didelė daug, jų dauguma būtų pasirengę susitarti e, kompromisinio pasiūlymo pagrindu, kurį pateikė e, tarybos vadovas. Bet, kaip žinote, reikia vienbalsiškumo balsuojant. Ir dabar reikia spręsti šią situaciją. Tai yra, kad nebuvo susitarimo. Uh, Mes šiek tiek vėluojame, bet manau, kad sugebėsime pasivyti. Dar turime laiko iki kitos daugiametės finansavimo perspektyvos pradžios 2014-ųjų. Tačiau laiko netiek jau daug, todėl daugiau jo dėlsti nebegalima. Gaišti nebegalima. Penktadienio vakare e, paraisios savaitės vadovo susitikime sakiau, kad dabar esame vykdome pačias sudėtingiausias diskusijas. Tokių sudėtingų nėra buvę. Niekada diskusijos nevyko tokios e, ekonom, tokio ekonominio nuosmukio aplinkoje. Komisijos pasiūlyme jau atsispindėjo būtinybė taupiau naudoti lėšas, tačiau mes nepamirštame ir būtinybės investuoti, ypač krizių metu. Galutinė dėrybų baigtis, kalbant apie valstybės narės, tikėtina reikš, kad daugiametė finansinė perspektyva bus mažesnė nei ankstesnė. Ir tai bus pirmą kartą, nes praeitie e, daugiametė finansavimo programa, lyginant su ankstesnė, buvo didinama. Taigi, pirmą kartą nuo Europos integracijos pradžios mes svarstome galimybę apkarpyti e, finansavimo programą, lyginant su ankstesnė. Ir kaip žinote, daug sunkiau yra susitarti dėl apkarpimų nei dėl biudžeto, kuris yra didinamas. Situacija yra sudėtinga dėl štai ko. Būtent dabar, kai ES reikia investicijų, stebime, kad kai, kurios, kai kurių šalių vyriausybės netai palankiai vertina investicijas į augimą. Mm, kaip užtikrinti nuoseklumą, sklandumą? Kaip viena vertus galime teikti, kad mums reikia e, investicijų į augimą ir darbo vietas programą, tačiau E, kai ateina laikas priimti sprendimą, kolektyviai e, tokia logika nesivadovaujame. Noriu labai aiškiai pakartoti štai, ką e, valstybėms narėms pateiktas pasiūlymas jau yra sumažinimas. Tai yra sumažinta finansavimo programa lyginant su ankstesne. Tuo pat metu, vertinant įvykusias konsultacijas dėl apkarpimo, valstybių narių atsakas į krizę reiškia, kad Europos lygmenio atsiranda vis daugiau užduočių. Kalbu apie pastaruosius trejus metus. Šešių pasiūlymų paketas, dviejų pasiūlymų paketas, Europos semestras draug... ir daugybė kitų sričių, kuriuose dabar daugiau kompetencijų suteikta ne tik komisijai, bet ir ES institucijoms. Ir tikriausiai net nereikia priminti apie naujasias e, kompetencijas, kurios atsirado pagal Lisabono sutartį - saugumo sritis, užsienio santykiai. Ir vėlgi ir šiuose sritise mes kalbame apie finansavimo sumažinimą. Komisija dėl naujųjų kompetencijų, kurios buvo mums suteiktos, pasakė, kad mes iš principo esame pasirengę prisimti naują atsakomybę, kai mūsų to paprašys. Tačiau komisija ir visos Europos institucijos negali dirbti tuo pat metu iš jų atimant priemonės e, atlikti šias naujas užduotis. Taigi galite susidaryti vaizdą, su kokiais iššūkiais susidūrėme paskutinėme vadovų susitikime. Realybė yra tokia išlieka e, didelių nuomonių skirtumų svarbiausiais klausimais. Visų pirma, dėl bendro biudžeto dydžio ir e, jo paskirstimo tarp valstybių narių e, lygybės. Valstybės, kalbant apie valstybės narės, niekas nebejo, kad reikia ieškoti 27 narių kompromiso. Tačiau iš tikrųjų tos paaiškos užtrunka ilgiau ar pareikalauja daugiau pastangų, kol atsiranda sprendimas ko pasiekėme šiame vadovų susitikime. Valstybių ir vyriausybių vadovai dabar daug geriau įsivaizduoja vieni kitų pozicijas, suvokia kitų interesus ir suvaržymus. Tai nedaug tikriausiai taip teiksite, bet manau, kad tai buvo naudinga ir kad tai sukūrė pagrindą konsensuso paieškoms per atvenčias savaitės. Praėjusią savaitę kai kurie iš jūsų klausėte, kaip suderinti tokias pozicijas į šį klausimą dar reikės atsakyti. Man aiškus yra tik vienas dalykas. Visi turime būti pasirengę kompromiso paieškoms. Ir grinieji e, įnašo mokėtojai, sanglaudos rėmėjai, tie, kurie yra, kuriem brangus yra kit, kit, kitos pasiūlymo dalis, pavyzdžiui, e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Tai čia turiu menį parlamentą ir komisiją. E, Ir tie, kuriems ypač aktualus klausimas yra permokos į biudžetą e, sugražinimas ir korekcijos, bei žinome ES institucijos. Visi turi daryti pastangas. Ir aš tikiuosi, kad tą e, laiką mes visi išnaudosime našiai. Pirmiausias išbandymas - patvirtinti 2013 biudžetą, nes jau beveik 2013, o biudžeto dar neturime. Komisija pateikė savo pasiūlymą, naują pasiūlymą praėjusį penktadienį. Ir dabar turime dvi savaitės, kad susitartų abi biudžetą tvirtinančios institucijos. Gerbiami nariai, daugia su prezidentu Van Rompuy dalyvavau dvišaliuose susitikimuose su visomis 28 uh, valstybių galvomis, sakau 28, nes Kroatijos prezidentas taip pat dalyvavo susitikime. Ir mes puikiai žinome kiekvienos valstybės prašymus, taip pat žinome tai, ką jos atmeta. Bet galiu jūs pranešti, kad sėkmės pasieksime tik tuo atveju, jei kiekvienas pamastys ir pabandys rasti sritį, kurioje gali eiti priekin, o judėti būtina. Ta, tas pats pasakytina ir apie komisiją. Mes norime kad galutinėme sprendime būtų išlaikytos investicijos į Europą, taip pat, kad vidaus rinka funkcionuotų. Uh, to, ir todėl, kad e, pasidalinus kaštus galime e, gyvendinti projektus, užtikrinti žinių ir patirties sklaidą, mes užtikrinsime mokslinių tyrimų plėtrą bei kultūros palaikymą, kuri yra ypač svarbi mūsų ateičiai. Užtikrinsime, kad mūsų sanglaudos politika atitiktų mūsų ekonominio augimo strategiją ir kad ji būtų naudinga mūsų piliečiams ir verslui visoje Europoje. Susitikiu susitikimo metu akcentavau, kad sanglaudos dvasia turi e, atsispindėti sumose, e, ypač paramai skirtai e, labiausiai sunkumus išgyvenančiams valstybėms ir skurdžiausiams regionams. Tai turi būti mūsų bendra politika ir būtent bendra politika užtikrina maisto produktų saugumą ir taip pat ir ūkininkams ir suteikia galimybę ekologiškėti Europoje. Be abejonės, ES reikia stipresnio socialinio matmens. Mes norime. Mes turime demonstruoti solidarumą tų atžvilgių, kurie labiausiai kenčia nuo krizės. Taip pat nepamiršti skurčiausio pasaulio gyventojų. Norime, kad ES biudžetas būtų lygiai teisės ir paprastesnis. Būtent toks ir yra patiktas pasiūlymas. Ir, žinome, turime e, siekti našesnio biudžeto, sutaupyti. E, naš, kai kalbu apie našumą, turiu omeny kaštų mažinimą, kurie yra neišvenginimi. Aš, neturiu, aš nekalbu apie e, gebėjimų veikti mažinimą, turiu omeny ES institucijas. Vienas dalykas, kas man nepatiko per vadovų susitikimą, tai kai kurių uh, atstovų aktyvus lobizmas koridoriuose prieš ES institucijas, ypač prieš komisiją. Ir aš turiu menį koridorius, nes salėje vyko konstruktyvios ir mandagios diskusijos. Ir turiu pasakyti, kad tikrai padrasino tai, kaip pozityviai daugybė vadovų surizi, sureagavo, kuomet pateikiau konkrečius skaičius ir statistinius duomenys apie institucijas. Taip pat akcentavau teisingo, e, sąžiningų žaidimo taisyklių principą, kuris yra ypač svarbus tokias sudėtingose dėrybose. Iš esmės ES biudžetas yra labai mažas, jis sudaro tik 2 procentus BVP ir dar mažesnį kiekį bendrų nacionalinių įplaukų. Komisija, nežiūrinti tai, pateikė ambicingą savo administracijos reformos planą. Ir susitikimo metu turėjau galimybę aktyviai paraginti užtikrinti, kad e, Europos, e, vals, kad Europos administracija išliktų kompetitinga ir stipri. Pagal dabartinį pasiūlymą, e, bus siekiama kurti darbo vietas. Tai yra svarbiausia. Mums reikia biudžeto, kuris leistų mums e, prisimti savo įpareigojimus ES ir užsienyje per atinančius septynerius metus. Aš tikiuosi, kad tų tikslų mes pasieksime, kad nutiesime reikalingus tiltus ir laiku pasieksime susitarimo. Ačiū uždėmesi. <clears throat> Barroso, con... Ačiū. Europos komisijos pirmininkui ir dabar pasisakymai frakcijų vardu. Pirmiausia, ponas Daulis. Ponas Daulis. Ačiū, gerbiamas vadovų tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė. Mes matėme, kaip paskutinėmis savaitėmis euroskeptikai reiškėsi ir bandė laimėti diskusijas. Tai iš tikrųjų liūdna. Uh, E, skirtumas tarp politikų ir valstybės veikėjų yra toks. Politikas galvoja apie būsimus rinkimus, o e, valstybės veikėjas galvoja apie būsimas kartas. Taigi galvokime apie tas ateities kartas. Mūsų e, iššūkis yra toks. Jeigu ta vizija pasitvirtins, E, mes galėsime pasidžiaugti, mes tada turėsime pakankamai drąsos išvesti Europą iš krizės. E, aš e, pajutau tam tikrą palengvėjimą dėl to, kad buvo bent dėl kažko susitarta penktadienį, tai buvo blogas tarimas, bet bent kažkoks tai yra geriau negu iš viso nesusitarti. Siūloma 75 milijardų sumažinti uh, biudžetą. E, bet nepamirškime, mes gyvensime iki 20 tųjų metų ir mūsų e, biudžetas bus kasmet mažesnis e, keliais milijardais eurų. Aš manau, kad tai nėra atsakinga. Tokie pasiūlymai nėra atsakingi. Europa tai nėra tik laisvoji priekyba. Tie, kurie nori tik tai to, pralaimės. Biudžetas tai yra ir politinis veiksmas. Mūsų ambicijų išreiška, mes įsipareigojame bendrą politiką, projektus finansuoti, dirbame kartu dėl bendros ateities. E, reikia, kalb... jūs jau sakėte, kad e, ES biudžetas sudaro tik vieną procentą ES bendrųjų nacionalinių pajamų. Ir e, mes turime galvoti apie tai, kiek tai kainuoja mūsų piliečiams. Šeš, 74 centai atsiprašau, 64 centai per dieną. Kiekvienam piliečiui tai kainuoja. ES biudžetas tai yra investicijos į mūsų biudžetą, į švietimą, į struktūrinius fondus. E, Europos biudžetas yra 94 procentai investicijų biudžeto. Tai yra skirtinga nuo kitų biudžetų. Mes turime visą laiką apie tai kalbėti, nes yra labai daug interpretacijų, labai daug teiginių apie ES biudžetą. Mes taip pat turime galvoti apie uh, tai, kad uh, mokesčių uh, agentūra vienas penktadalis agentūroje Britanijoje Prancūzijos e, mokesčių inspekcijoje dirba panašiai darbuotojų, kiek ES yra e, valstybės ES yra e, tarnautojų, taigi nėra tų tarnautojų taip daug. Ir mes matome, kad nuomonės įsiskirstė bipoleriškumas, toks terminas yra naudojama mokslai tyrimai, e, plėtra, mažinimas finansavimo toms sritims yra labai trumparegiškas. Mes pasiūsime labai prastą signalą ir privačiam sektoriui. Neteisingą signalą pasiūsime. Europos e, technologijų institutas per dviejus veiklos metus pateikė 10 patentų, 53 e, turi dar būti patvirtinti vertinti. Taigi matome konkrečius rezultatus, kurie turi poveikio ir užtikrina darbo vietų kūrimą. Bet jeigu neturėsime pinigų, tai ES e, nebegalės įgyvendinti tų biudžetų. Mums reikės kitais metais 90 milijonų eurų e, finansuoti e, Erasmus programą, Junktinė karalystė taip pat gauna 19 milijonų savo universitetams. Taigi, kur yra logika? Dar vienas pavyzdys. Europa turi e, e, daugiau kaip trilijoną investuoti į savo infrastruktūrą. Mums reikia geležinkelių, kurie e, nusidrėktų ne link Maskvos, o link Briuselio, link kitų Europos sostinių. Uh, ir valstybės narės krizės e, laikotarpiu gali naudotis ES pinigai, tai yra vienintelis kelias joms investuoti į tokią infrastruktūrą. Taigi mes ir toliau ginsime realistišką, e, ambicingą biudžetą. Ir mes tikrai suvokiame, kokia yra padėtis, mes žinome, kokios yra pasiekmes. Komisijos pasiūlytas biudžetas yra realistiškas ir mes e, sieksime, kad nebūtų minimalios sumos sumažintos. Europos e, parlamentas turi tarti savo žodį kvalifikuotą balsų daugumą. daugumą. Europos Sąjunga yra pagrįsta taika, solidarumu, klėstėjimu. Per 60 metų mes puoselėme tuos Europos idealus. Europos vadovų taryba. E, E, neturėtų e, daryti mm, tam tikros takos, e, mūsų atskirti nuo tų idealų. Mes turime pakilti virš nacionalinio egoizmo. Jums pavyko rasti vieną milijardą bendrai žemės ūkio politikai, beveik 11 milijonų regioniai plėtrai. Tai yra augimo užtikrinimas. E, Aš e, noriu, kad mes e, dirbtume taip pat užsimoję, taip pat ryštingai kaip ir Europos tėvai. Prieš 60 metų mes turime dirbti kartu ir jeigu taip dirbsime, tai mes nepralaimėsime, mes laimėsime. E, norėčiau e, padėkoti ponui Barosui ir jo tarnyboms, kurie pasiūlė biudžetą, kuris realistiškas, nukreiptas į ateitį, e, nežiūrint ir taip pat atsižvelgia į krizę sukurtą realybę mes e, taip pat turime nepamiršti mūsų tarnautojų, reikia juos ginti, ponė Varosai. Mes e, turime e, ginti, jie yra tokie pat vertingi kaip ir valstybių narių tarnautojai. Mes tikrai laimėsime uh, Ir jeigu taryba nėra susitarimo, kuris, le, kuris leistų jos įsipareigojimus uh, įgyvendinti reikės pratesti dabartinę finansinę programą, taikyti 2013 metų ribas tol, kol bus e, susitarta dėl naujųjų nuosavų išteklių ir e, tų išteklių, kurie leis mums e, finansuoti jau prisimtus įsigareigojimus. Aš tikiuosi, kad kalėdų laikotarpis bus proga valstybėms narėms labai rimtai pagalvoti apie ateitį ir mes turėtume nepamiršti trapios mūsų piliečių padėtis, mes turime nepamiršti maisto programos vargingiausiems gyventojams. E, tikiuosi, kad Airija, kuri perims pirmininkavimą, e, parodys e, savo atsakomybę ir dirbs tokią dvasę optimistišką Europos vadovų taryboje, kad būtų pasiektas sutarimas. Ačiū. Ačiū ponui Doliui. Toliau kalbės panas Svoboda. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai buvo taryba be jokių sprendimų. Tiesa, vienas sprendimas gal buvo priimtas. Pana Merša priėmė į ECB. Bet kas tikriausiai nėra aišku, yra tai, kad kas tikriausiai nepaaiškėjo, yra tai, kad Europos parlamento dauguma narių ir toliau nesutinka su tuo, kad moterų nebūtų ECB valdyboje. Ir mes kovosime už tai, kad įvairiose ligmenyse moterų būtų daugiau. Taigi, gerbiamas ES tarybos, tarybos pirmininkė, kokia čia buvo taryba? Nacionalizmas, egoizmas vyravo Nežinau, kas apskritai iš vyriausybių vadovų ir valstybių vadovų kalbėjo apie Europą. Jie kalbėjo visi tik apie save. Ir ypatingai tas pasakytina apie e, grinuosius įnašų mokėtojus. Bet to Europa nenusipelnė. Ir kas man labai skaudu ir daugeliu iš mūsų, yra tai, kad tie, kas tikriausiai galėtų daugiausiai daryti įtakos ES ateičiai, nuo jos atsitraukia, distancuojasi. Kas iš to, kad galbūt, pavyzdžiui, Junktinė karalystė po dviejų, trejų metų pasak, pasakysianti, kad iš vis išstoja iš ES, daugiau turi įtakos negu, negu Lenkijos e, prezidentas. Taigi tie, kas nenori Europos, turi įtakos daugiau negu tie, kurie tos Europos nori. Tai yra visiškai nepriimtina situacija. Ir proeuropiečiai, pavyzdžiui, ir ponė Merkel pasisakė už mažiau yra daugiau principą. Bet juk tikrai daug kur girdime, kalbant apie tai, kad e, būtų naudinga visai Europai, jeigu daugiau investuotume. Bet atsakymas į tai yra ne, dabar lėšų skirsime mažiau ir vėlgi nepriimtinas požiūris. Dabar pagalvokime štai apie ką. Žiskaras Destanas, Helmutas Šmitas, Helmutas Kolis. Visi jie sunkiais laikais priemė kai kurios sprendimus, be kurių Europa nebūtų ten, kur dabar yra. Pavyzdžiui, prisiminkime ir, ir, ir Vili Brantą, kuris e, veikė tinkamu metu tinkamai. Ir aišku, pažiūrėjau, Vokietijos susijungimas kainavo, bet juk tai buvo tikrai geriau ir negalima vien tik pagal tą kriterijų spręsti. Tikrai negalime vien tik dėl to nemokėti reikiamų pinigų. Ir ponė Van Rompoj, jūs sakėte, kad krizės e, padėti galima taip pat ir naudingai, jie galima pažvelgti visai kitų kampų ir, ir turėti šios naudos, bet visgi apie tai nieko rimta nebuvo pasakyta taryboje. Pora galbūt tik asmenų pasisakė tinkamą linkme. Jūs, pone Rompui, pone Van Rompui, bent jau sakėte, kad augimas, moksliniai tyrimai, Europos tinklų infrastruktūros priemonė, kad visa tai yra projektai, kuriuos reikėtų remti. Būtent to Europos parlamentas, parlamentas visą laiką reikalavo, bet valstybių ir vyriausybių vadovai mūsų neišgirdo, jie nori skirti tam mažiau išteklių ir aš jūs paraginčiau ir toliau laikytis tos ryštingos linijos jūs tikrai turėjote nolaidžiauti ir ne kartą. Ir, ir neretai jums yra, jūs yra metamos kritikos strėlės, e, ko aš net ne visai suprantu, kadangi jūs iš tikrųjų elgėtės visai teisingai. Dabar radome naują atpirkimo ožį. Kolega Dolis apie tai jau užsiminė kalta administracija. Ji pernelyg išpusta, čia išleidžiama per daug pinigų. Tai yra 6 procentai viso biudžeto. Mažiau negu Paryžiaus ar, ar, ar Stokholmo administravimo išlaidos tai sudaro. Čia tik porą pavyzdžių paminėjau. Ir geriausi žmonės tuomet e, išeis tiesiog į tarptautinės institucijas, kitas į TVF, į, į pasaulio banką, kur daugiau atlyginimų mokama. Ar, ar toks mūsų tikslas? Aš, aišku, neturiu nieko prieš e, darbuotojus iš Belgijos, kurie greičiausiai tuomet rinktųsi tokią tarnybą. Bet vis dėlto mes tikrai nieko nepasieksime, jeigu šioje srityje imsimės apkarpimų. Ir dar kas pasakytina apie tarybos cinizmą. Jau 17 mėnesių mums yra aiškus komisijos pasiūlymas, patiktas pasiūlymas komisijos dėl administracijos reformos. Ir jau parlamentas pranešimą atitinkamą rengė, vyko balsavimai komitetuose ir nesugebėta net ir darybinio mandato dėl to pateikti. Nei vienas trilogas neįvyko, nebuvo sušauktas, kadangi taryba ir toliau vien tik tai pasikliauja savo populistiniais šūkiais ir lozungais ir toliau kalba apie vieną e, ir tą patį, o nesijima vykdyti įsipareigojimų. Taigi, nebekalbėkite tuščiai, imkitės realių veiksmų, sakyčiau, tarybos atstovams. Pagaliau imkimės tų realių reformų administracijos rytyje. Mes privalome tą daryti. Bet negalima e, už to slėptis, bandant tiesiog sutaupyti pinigų. Nes iš tikrųjų dabar matome, kad bus išleista žymiai mažiau pinigų, paskirta žymiai mažiau lėšų į biudžetą. Tokia dabar yra tarybos nuostata. Ir paskutinė pastaba mano. Gruodžio 10 dieną bus įteikta Nobelio premija. E, ponas Van Rompojus ir, ir, ir ponas e, Šulcas e, ten vyks atsimti to prizo. Ir tie patys valstybių ir vyriausybių vadovai, kurie nori mažinti išlaidas saugumo e, politikai, plėtros politiką ar vystamajam bendradarbiavimui, tie patys politikai kalbės apie tai, kokie mes esame um, e, puikūs. Bet tikrai Europa nėra tokia. Aišku, mes to prizo nusipelnėme, bet vis dėlto, jeigu mes apkarpome lėšas saugumo politikai ir, ir kitoms svarbioms rytims, tai pirmiausia reikėtų likti namuose ir pagalvoti, ką iš tiesų norime toliau daryti. Grazie, onorevole Svoboda, la parola onorevole. Ačiū, ponė Svoboda, dabar žodis ponė Ferhofštat pirmininkė, buvo neįmanoma pasiekti susitarimo dėl 972 milijardų eurų biudžeto. Visada geriau dėrėtis dėl e, vienerių metų biudžeto, tai būtų 139 milijardų eurų mažesnės sumos. Ir nepamirškime, kad tai yra viena penkisdešimtoji viso valstybių narių biudžeto. 6,3 trilijonai eurų yra ES valstybių narių biudžetas. Tai yra 139 milijardai eurų metams ir, kaip sakė ponas Daulis, 27 eurai vienam piliečiui per metus. Ar maždaug 70 centų vienam piliečiui per dieną ir vyksta diskusijos, nes ponui Cameronui atrodo, kad 27 eurai per metus yra per daug, 70 centų per dieną taip pat yra per daug. Ta suma turėtų būti keliais centais mažesnė, nes 70 centų vienam asmeniui yra per daug. Aš jau sakiau Strasbūre praėjusiame susitikime, kad man ta diskusija atrodo absurdiška. Be to, man atrodo, yra melaginga sakyti, kad ES biudžeto apkarpimas yra valstybių narų viešųjų finansų e, taupimas. Visiškai ne taip, tik sudėję į vieną krūvą resursus, vykdydami bendrą politiką mes sugebėsime ženkliai sumažinti valstybių narių deficitus. Pateiksiu keletą pavyzdžių, kodėl valstybės tarnautojų skaičius valstybėse narėse e, nacionaliniuose bankuose yra didesnis nei federalinių sistemų federalinių rezervų e, įstaigoje, jungtinėse valstijose, dviem, trims kartais daugiau. Ir kodėl, pavyzdžiui, pas mus dviem ar trim kartais yra daugiau karių nei jungtinėse valstijose, kodėl mes ne, ne, nevykdome esminių masinių investavimo į mokslinius tyrimus programų, kaip su e, projektų obligacijomis, kaip su šiuo planu mes turime viską daryti drauge, tik tuomet sutaupysime ES mastu. Ir mano galva, būtent taip reiktų elgtis Europos vadovų taryboje. Nereikėtų siekti. Nereikėtų užvesti diskusijos apie 70 centų, 74 centus ar dar mažesnę sumą. Svarbiausia pabandyti sus, sugalvoti, dėl ko galime susitarti Europos lygmenių, kad po to valstybės narės galėtų mažinti savo nacionalinius deficitus. Ir taip būtų e, elgtis protingiau nei dabar daroma. Tai yra mažinamas finansavimas atvies infrastruktūrai, moksliniams tyrimams plėtoti iš esmės ES ateičiai. Mėly kolegos, koks bus galutinis skaičius? Šiandien dar sunku tai prognozuoti, bet nebejoju, kad galiausiai taryboje susitarimas bus pasiektas ir aš baiminuosi, kad bus panašiai kaip prieš šešetą metų, kaip teisingai sakėte, ponė Van Rompoj. 2006 biudžetas nelaimėjo gražuolių konkurso. Tas pats gali įvykti ir dabar. Suteiksime įmokos į biudžetą e, sugražinimą vienai šaliai, kitai, e, pasiūlysime porą subsidijų kelioms valstybėms ir galų gale bus taip pat kaip 2006-aisiais bus numatyta apie 30 išlygų ir šimčių. Visi, visiems bus kažkas pasiūlyta. Tas pats kaip loterijoje, euro milijonų loterijoje, kuomet vienas laimi, tačiau visi kiti nieko daug nelaimi. Vienintelis būdas pasipriešinti šiam žaidimui - atsisakyti nacionalinių įmokų ir, kit, ir rasti kitų būdų finansuoti Europą. Tai vienintelis kelias priekin. Ir todėl aš tikiuosi, kad tas skyrius dėl tikrų nuosavųjų išteklių atsiradimo, kad tas skyrius nedings. Nes nacionalinėmis įmokomis grindžiamas biudžetas žudo Europą nes tuomet nacionaliniai interesai tampa svarbesni už Europos interesus. Pone Van Rompojau, mes norime, kad tas skyrius išliktų, kad būtų finan, daugiametė finansavimo programa ir kad iki 2010-ųjų atsirastų nusavėjai ištekliai ir kad šie žaidimai, kuriuos stebime šiandien, baigtųsi. Ir parlamento pozicija yra aiški, ponas Daulis tai jau sakė, nusavėjai ištekliai nes tik tai užtikrina lankstumą. Ir tai yra svarbiausia parlamentų. Jeigu jų nebus, tuomet e, daugiametė finansavimo programoje, tuomet e, Europos parlamento pritarimo negalima tikėtis. Ačiū. Bit. Ponas Konbendit. Ponas pirmininkė, aš norėčiau E, pratesti mintis ir pasakysiu, kad manau, jog mes šiandien matome daugiametės finansinės programos modelio žlugimą, jo žlugimo pradžią. Mes negalime toliau dirbti dabar, mes 27 narys negalime sutarti, paskui bus 28, paskui. Bet ir E, matome, kas vyko praeitą savaitgalį per e, diskusijas. Mes turime to nepamiršti. Reikia apie tai kalbėti. Manau, kad valstybių ir vyriausybių vadovai yra kaip mūsų uh, giminaičiai. Jie kviečia vaikus pasirodyti ir paskui, uh, kaip tėvai, uh, kviečia paskui pasirodyti ir gali mus išbarti. Taigi, atsiminkime tai. Dabar nuosavi ištekliai yra akivaizdu tai, kad geriausias e, sprendimas sustabdyti tą maskaradui yra e, įdėkti nuosavų išteklių sistemą ir sumažinti nacionalinės įmokas. Mes už tai, kad, nacionalinė, iš, kad nacionalinių įmokų iš vis nebebūtų. Mes turime žengti šią kryptimį. Ir e, E, tai yra e, inovatyvus e, požiūris ir G apie tai kalbėjo. Kitas dalykas - žemės ūkiai. Visi savo, kad reikia mažiau išmokų, bet kai prasideda diskusijos, kad reikia nuo 300, 300 milijonų iki 100 milijonų eurų sumažinti išmokas, tai kuri valstybė pasakys ne, kuri bus pirma valstybė, kuri pasakys ne. Tai yra Britanija savo didenybė karalieniai E, ir e, tokia yra solidari Europos Sąjunga. Mes turėtume e, iš naujo apibrėžti, kaip panaudosime pinigus, taip pat ir žemės ūkija. Jeigu mes apsiribosime šimtų milijonų eurų, sakoma, kad 80, 70 procentų pagalbos tai yra 18 tūkstančių eurų per metus. Ir uh, uh, Vokietija uh, ir Anglija pirmosios pradės priešintis e, tokiems pasiūlymus. Mes turime galvoti, kaip mes turime e, skirti paramą savo kaimo teritorijoms, nes tokiu būdu bus sukurtos darbo vietos, tai yra naujos galimybės. Kitas dalykas, e, jūs sakėte, kad ES biudžetas negali būti anticiklinis biudžetas, tai yra taip ir ne. Kodėl? todėl, kad e, galima e, taikyti anticikliškai pagalbą tam tikrose srityse, e, ne visur vienodai, bet matome, kas vyksta Baltijos, Baltijos valstybėse, Lenkijoje, Niderlanduose. Taigi reikia protingai įvertinti situaciją ir tai yra ES biudžeto vertė sakoma tai, bet ES turi geriau panaudoti savo išlaidas, išmokti tai. Pasižiūrėkime į visas e, valstybės narės. E, sep, 70 procentų pinigų, kurie išleidžiami ES, yra pagal ES e, pasiūlymus panaudojami, išleidžiami. Ir mes e, turime e, būti atsakingi. E, kiti sakoma, kad mes e, neatsakingai elgiamės ir rodo pirštų į Bruselį, į ES institucijas, bet taip nebegali būti. Mes turime pasikeisti. Turime galvoti apie Europos pridėtinės vertės mokestį. Sakoma, kad ES biudžetas yra tik vienas procentas bendrųjų nacionalinių paramų. E, kai Junktinės valstijos sukūrė federalinį biudžetą, e, taip pat jis sudarė tik vieną procentą, bet kuriais metais e, gyvename. Šiandieną matome, kad JAV biudžetas sudaro 32 proc, 23 procentus bendrųjų nacionalinių pajamų. Ir mes turėtume galvoti apie tai, kaip padaryti Europą, Europos biudžetą tokį, kad mes galėtume veikti europiečių labui. Uh, E, Europos piliečiai savo, kad jie nežino, kam naudinga Europa, bet e, problema yra ta, kad ir valstybės narės to nežino. Mes e, turime taip pat baigti tą maskaradą dėl Graikijos, taip ar ne? Ar mes visi supratome, kad šiandieną jau reikia restruktūrizuoti Graikijos skolą, ji nebėra tvari ir kuo mes ilgiau lauksime, tuo tai mums brangiau kainuos mes e, e, neturime euroobligacijų, nemortizuojame skolos, ką reiškia, mes e, duodame investuotojams pinigus mes įmame iš europiečių pinigus tam, kad būko, būtų mokamos palūkanos tiems, kurių nėra Europoje. Taigi mes turime elgtis protingai. Baigdamas noriu pasakyti, kad e, biudžetas taip, kaip pasiūlė komisija, tai yra mūsų frakcijai minimumas. Jeigu mes eisime žemiau tos ribos, mes pasakysime ne, nes tai nebus Europai tinkamas biudžetas. Ačiū. Ma prego tutti gli oratori di mantenersi nel... Ačiū. Bet visus kalbėtojus raginčiau laikytis jiems skirto kalbėjimo laiko. Dabar ponas Janas Zahradėlis, 2 minutės 30 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai įdomi diskusija. Ir nepaisant to fakto, kad esu šios institucijos narys, visuomet jaučiu pareigą kovoti jos viduje ir kartu su jie, galvojant apie mūsų vaidmenį kitų institucijų kontekste ir tas kartojasi nuolat. Mes ir tai da, ta kova vyksta vien tik dėl a, e, savo reputacijos išlaikymo ir tai vyksta viešuomenės akise ir tikrai nedaugiau ir nemažiau čia vyksta. Jokia nacionalinė vyriausybė nėra priešininkė ES e, taryboje. Ir lygiai taip pat e, reiktų suprasti, kad tai yra tiesiog partnerės šalis, kurios turi susitarti. Man atrodo, kad taip turėtų būti taryboje, nes taip kaip dabar vyksta, iš tikrųjų niekur nenuves. Ar jau baigėte? Ir taip pat galvoju, kad nedydis biudžeto yra lemiamas dalykas, bet struktūra jo. Ir man atrodo, visi, ir taip pat ir jūs, ponia ES tarybos pirmininkė, turite nuodugniau peržvelgti tą biudžeto sandarą. Aš tikrai nevertinčiau šio tarybos sustikimo e, kaip žlugimo. Tiesiog reikia pripažinti aišku faktą, kad yra nemažas skaičius vyriausybių, e, kurios nenori tiesiog nei daugiau, nei mažiau pasiekti, o e, palikti ES e, dabartinėje padėtyje. Ir Leisk, leiskite pasakyti jums visiems, kad ne vien tik tai Junktinės karalystės pirmin, ministras pirmininkas yra kaltas, yra ir kitų e, valstybių ir vyriausybių vadovų, kurie laikosi labai panašios padėties. EPP, pavyzdžiui, e, valdomos šalys Vokietija, ponė Merkel, taip pat panas Riutė iš Niderlandų, jie pasisako labai panašią linkmę. Taigi, man atrodo, problema yra visapimanti ir turėtumėm tai visi aiškiai išvelgti. Ir dėl to aš tikrai jūs užjaučiu dėl susidariusios padėties. Tikrai reikia žvelgti ne tik į pačias biudžeto eilutes, kalbant apie biudžetą. Jeigu norima pasiekti susitarimą, kuris būtų priimtinas visiems, reikia tą daryti tik vienu būdu. Tai yra detaliai išanalizuoti biudžeto sandarą, pasižiūrėti į tai, kas yra svarbiausia ES lygmenių ir kas yra visiškai nesvarbu šiame kontekste. Tik tiek. Ir man atrodo, kad reikia mm, tą faktą pripažinti iš tikrųjų. Ir dar vienas dalykas dėl nuo savų išteklių. Iš tiesų, ideologiniai debatai čia vyksta. Tarp tų, kurie nori ES federacijos, kurie nori jungtinių ES valstybių, valstybių ir kurie to nenori. Kurie nori um, tuo keliu eiti, be abejo, nori ir nuo savo išteklių. O tie, kas priešinasi, tam aišku, nenori ir nuo savo išteklių. Bet Pone pirminkė, supraskite, ES tikrai nėra federacija, niekuomet netaps federacija ir dėl to siūlyčiau ir jums nežengti tuo klaidingu keliu. Ačiū, noriu pakartoti raginimą visiems laikytis pasisakymui skirto laiko, nes kitaip e, nespėsime baigtų laikų. Dabar ponė Andreasen. Ačiū. Pirmininkė. ES pirmininkė. Aš nesu Faradžas, jūs nesate ponė Merkel, todėl neprašysiu, kad uh, paprašytumėte Kamerono pasitraukti iš ES. Bet aš suprantu, kad ponė Merkel taip pat nepaprašė Europo, e, pono Kamerono pasitraukti iš ES. Turime apie tai pamastyti. ES reikia jungtinės karalystės ir apie tai taip pat reikia pagalvoti derantis dėl biudžeto. E, manęs nestebina, kad susitarimo nebuvo pasiekta ir kad praėjusios savaitės dėrybos žlugo. Krizių metu labiau nei bet kada žmonės e, analizuoja vidinės investicijas. Lisabonos sutartyje e, numatyta daugiametė finansavimo programa žlugo. Visos tam skirtos lėšos buvo išvaistytos. Ir šiandien mes neturime tikslo. Augimas yra nulinis. E, vietoj darbo vieto augimo yra nedarbo augimas. Tačiau ES institucijos neskuba prisimti atsakomybės už tai. Tai buvo ES vykdytos politikos išdava. Ir e, būtent ES komisijos kontroliuojamos lėšos nepadėjo mums pasiekti augimo, bet to audito rūmai vėl atsisakė patvirtinti biudžeto gyvendinimo patvirtinimo. Audito rūmai pareiškė, kad lėšos nebuvo panaudotos tinkamiems tikslams, nebuvo tinkamai, skirtos tinkamiems asmenims, buvo 4 procentai klaidų ir pažeidimų. Ir žinoma, sakoma, kad, kom, kad valstybės narės padarė tas klaidas, tačiau komisija turėtų užkirsti tam kelią, vykdama į tas valstybės narės, kurios pažydinėja taisyklės. Ir jūs prašote dar daugiau pinigų, dar daugiau pinigų toms valstybėms narėms. Kokia prasme? Iš tikrųjų, biudžetas ir daugiametė finansavimo programa visada buvo sudėtingas dalykas vis daugiau skirdavome lėšų projektams, kurie yra beprasmiai. Per pastarąjį dešimtmetį 130 milijardų eurų skiriame Ispanijai iš struktūrinių fondų. Ką Ispanija nuveikė su 130 milijardų eurų? Ką Graikija nuveikė su 60 milijardų eurų iš struktūrinių fondų lėšų? Jūs e, pradėjote dėrybas, tačiau mes nesusitarėme dėl 2013 biudžeto. Dėl jo nesusitarėme, nes mes nesame susitarę dėl 2012 metų biudžeto taisomojo rašto. Ar jūs manote, valstybės, kad valstybės narės ir jų vadovai yra kvaili žmonės ir kad automatiškai pritars padidinimui, 2,7 procentų biudžeto padidinimui, kaip praėjusiais metais, ir kad e, susitaikys su rugsėjo mėnesį pateikiamų pasiūlymų? pasiūlymų dėl, dėl 7 procentų padidinimo. Žinoma, kad ne. Šiandien reikia daryti pasirinkimą. Tai yra svarbiausias dalykas. Jei kalbame apie solidarumą, apie subsidijarumą, tuomet turėtumėme daryti pasirinkimą. Mums nereikia išorės veiksmų tarnybos, mums nereikia Europos istorijos namų. Ačiū. La parola onorevole Zimmer. Dabar uh, e, ponia Zimmer. parlamentas tarp prieš darybas aiškiai pasakė, kad Europos parlamentas aiškiai turi savo raudoną liniją. Ir tai buvo tas faktas, kad patiktas jūsų pasiūlymas, ponė Van Rompai, mums nepriimtinas. Žalieji ir kairieji aiškiai pasakė, kad mums raudona linija yra komisijos pasiūlymas. Dabar jūs vėlgi siūlote kai ką, kur mums daugelis dalykų taip pat nepatinka. 0,01 procento visos ES um, bendrų nacionalinių pajamų tik tai e, sudaro ginčio esmę. Ir tas, kas už to slypi, iš tikrųjų yra klausimas, kur link suka Europa ir kaip ateityje čia bus daroma įtaka, kieno tai bus įtaka. Eina kalba apie struktūrinius fondus, apie sanglaudos politiką, apie mm, įvairias išmokas ar nuolaidas ir, ir apie tai, kas už tai mokės tiems mm, išmokų gavėjams. Taigi tie klausimai, mano manimu, per praėjusį vadovų sustikimą, nepaisant nepasiekto rimto sustarimo, vis dėlto e, buvo atsakyti iš dalies. Kas keisis nuo, nuo sausio mėnesio, nuo kitų metų? Aišku, rimtai padėties pačios valstybės narės tikrai nepakeis. Čia yra lošiamas pokeris ir kažkada anksčiau ar vėliau tikrai kils klausimas kiekvienai valstybei nariai, kas mums iš to, kiekviena nacionalinė vyriausybė, kuri e, vykdytų tokį režimą, tikrai būtų paleista. O mes štai leidžiame ir toliau valstybių ir vyriausybių vadovams e, kovoti už pozicijas neaiškės ar mums neprimtinas, nepasakydami aiškiai, kad mes, Europos parlamento nariai, taip pat esame prisėmę aiškę atsakomybę prieš piliečius ir mes pasisakome už visai kitokius dalykus. Bent jau aš galiu kalbėti tikrai už Vokietijos kairiuosius ir tikiuosi, kad tą pat gali pasakyti ir kitos frakcijos. Mes galime pasakyti, jog mums reikia daugiau solidarumo ir daugiau perspektyvos būsimo Europos Sąjungai. Herr Präsident van Rompuy. Pone pirmininkė van Rompuyau. Per šias artimiausias savaitės spręsis klausimas dėl to, kokią jūs vietą istorijoje užimsite. O per kitus kelias mėnesius taip pat spręsis klausimas ir dėl ES ateities. Ir jūs galite nulemti dabar pats. Ar norite būti tiesiog bliške marionete, galbūt um, um, monstru, o galbūt burtininku. Ir iš tiesų dabar baimės tvyro daug visur. Pagalvokime apie darbo rinką ES. Ko mums reikia, norint išspręsti krizę? Čia yra du principiniai klausimai keltini. Reikia šalinti demokratijos deficitą, kuris pakerta piliečių pasitikėjimą mumis. Ir Aišku, reikia baigti tą karą dėl pinigų. Būtų labai gerai, jeigu jūs vis dėlto pasirinktumėte būti burtininku. Jeigu suprastumėte, kad daugelis tų dalykų, dėl kurių nerimauja piliečiai, reiškia, kad vis dar problema yra tai, kad nėra stipraus Europos parlamento, kad iš tiesų reikia pagaliau užtikrinti tinkamą piliečių atstovavimą, kad reikia kompetencijas plėsti, kad būtų galima spręsti tuos klausimus, e, į kuriuos bandoma atsakyti iš tikrųjų pažvelgus į juos visai iš e, kito požiūrio taško, iš netinkamo požiūrio taško. Taigi reikia kažkaip iš šios aklavietės išbristi. Ir tą padaryti galima tik tada, jeigu mes galų gale tuos didžiausius perskirstimus finansų rinkose pagaliau baigsime, Didžiausias, didžiausia masto perskirstimus lėšų tiesiog istorijoje mūsų. Nes paprastai ponė, ponė Andrėjasen ir ponas Feradžas atstovauja tokiems interesams ir jiems yra baisu, kad staiga šešėliniai bankininkystė nebeliks tų 22 milijardų eurų. Ir jeigu jūs paskatinsite konvento idėją ir jeigu Europos parlamentą taip pat įtrauksite į tuos procesus ir baigsite tą karą dėl pinigų, tada iš tiesų baigsis visi tie debatai aistringi dėl 6,5 ar, ar 0, kažkelių e, procentinių dalių. Ačiū. Kalbėjo politinių frakcijų atstovai, dabar žodis ponui Lamasiūrui ir biudžeto komiteto pirmininkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė ES tarybos pirmininkė, 12 narių e, ES buvo sakoma, kad, e, kalbė, kad visi kalbėjo apie savo finansus. Praėjusią savaitę ats, posėdžiavo 27 e, valstybių atstovai. Visi kalbėjo apie e, apkarpimus, apie, apie apkarpimą, tačiau kiekvienas kalbėjo apie save. E, E, buvo e, vardinamos visos ES e, programos sudie 2020 programai, sudie programai, pagal kurią ES tampa globalinė veikėja. Kaip Europos taryba gali apsimetinėti, kad priims sprendimą dėl biudžeto iki 2010-ųjų, jei ji nesugeba įgyvendinti 2012 biudžeto, užtikrindama, kad atitinkamai veiktų jos ministrai. Norėčiau kai ką priminti e, pirmininkui Baroso. Yra sudėtingesnių klausimų. Ponas Baroso tapo e, didžiausių supriešintojų. E, kuomet e, krizė didina įtampą. Mes susidarėme su, su tokia sistema 12 e, valstybių įnašo mokėtojų ir 15 e, naudos gavėjų. Tai yra tikrai žeminanti situacija. Neapykantos demonstravimas, e, kurį lydė, kurį lydėjo ponios Merkel pasisakymas, kuris tikrai netitinka Lisabonos sutarties dvasios. Ir Europos Sąjunga turėtų e, vienyti žmonės, tačiau ji tampa pragaro mašina. Kad išeitume iš aklavėtės, e, mums reikia kelių dalykų. Visų pirma, jūs apie tai jau kalbėjote, ponia Europos Sąjungos tarybos pirmininkė, e, užsitikrinti finansavimą iš nuosavųjų išteklių. Taip, sako Didžioji Britanija, reikia Taip pat reikia didinti, o Didžioji Britanija teigia, kad reikia didinti į permokos į, į biudžetą sugražinimą. Kitas dalykas, jis apie tai taip pat kalbėjo. Geriau panaudoti biudžetą ir geriau numatyti išlaidas, geriau skirsyti išlaidas Briuselėje, pasitarnauti patiems savo. Tačiau kiekvienas turi mažiau išleisti pats pas save. Jūs kalbėjote Jūs pasiūlyte Europos semestrą, išnaudokime šią priemonę. Galiausiai sanglauda tarp solida, finansinio solidarumo ir biudžetinio solidarumo. Europos vadovų taryba šiuos klausimus varstė atskira. Tai klaida. Tai yra tos pačios problemos dvi pusės. Biudžetiniai gebėjimai turi būti derinami su novatorišku požiūriu. Ketvirtas svarbus dalykas, ponė tarybos pirmininkė E, vidinės trukmės peržiūra. Būkime realistai, būkime kuklus. Niekas nežino, kaip viskas baigsis, kas, kaip, kokia bus situacija kiekvienoje mūsų šalyje kitais metais. Už pusantrų metų peržiūrėkime viską. Ir naujas parlamentas, pavyzdžiui, bus išrinktas 2019 pavasarį. Ir e, jeigu mes nesugebėsime veikti dabar, tai mes perdosime naštą ne tik savo įpėdėms, bet mūsų įpėdinių įpėdinėms. Eh, Dėkui, pirmininkė Lamasur. Manau, kad labai aiški pozicija atsispindėjo jūsų kalboje, kuriai pritarė parlamento dauguma. O dabar sureaguoti suteiksiu žodį pirmiausia ponui Barosui. Aš sutinku su e, dauguma frakcijų vadovų, kurie kalbėjo pirmiausia didžiausių frakcijų vadovais ir norėčiau taip pat pasakyti, kad e, man rūpi tie patys dalykai kaip ir jiems. E, žinome, kad mes, žinote, kad dirbame kartu su tarybos vadovu, konsultavomės, kantriai dirbome vadovų tarybos e, pirmininko užduotis, vadovų užduotis yra e, rasti kompromisą. Jūs žinote, kaip šiandien yra sunku jam e, įgyvendinti šį uždavinį. Daug kas kalbėjo apie buvusias diskusijas ir aš noriu prisiminti kai ką, ką pats išgyvenau vadovų taryboje diskusijos vyko panašiai 92 metais tuomet buvo patvirtinta finansinė e, perspektyva ir tada e, tarybos e, pirmininkas buvo Meidžeras, konservatorių Britų vadovas, paskui buvo, tuo metu, tuo metu dirbo ponas Mideranas, ponas Kolis ir aš tuo metu buvau ir buvo kalbama apie labai žymų Europos išteklių padidinimą. Paskui Kai aš jau buvau komisijos vadovas, dalyvau darybose dėl 2005 metų biudžeto. E, tuomet e, Tonis Bleiras e, jungtiniai karalystėje atstovavo ir vis tiek, nežiūrint to, ištekliai ES buvo padidinti gana smarkiai. Ir ką mes matome šiandieną, tikrai yra sudėtinga padėtis, labai sunku susitarti. Uh, Aš tą sakiau ir Europos valstybių ir vyriausybių vadovams, tą patį sakau ir jums. Pirmą kartą mes galbūt dėl dabartinės krizės ekonominės, sudėtingos situacijos. Pirmiausia, mes kalbame apie tai, kaip sumažinti biudžetą. Yra e, kai kurios vyriausybės, kurios negali e, pozityviai galvoti apie Europą savo nuomonėje. E, tai ne tik tai ponė Tečer, kuri kažkada e, pasisakė. Ir kai buvo pirmoji jos vyriausybė Europoje, gal labiausiai buvo padintas biudžetas. Ir mes, aišku, turime prisiminti tą žymųjį Britanijos čekį bet e, jai esant ministrė pirmininkė biudžetas buvo labiausiai padidintas. O kas vyksta šiandieną? Ka, kaip galima tai pateisinti? mums nacionalinių lygmenių ne visuomet pavyko paaiškinti, kodėl reikia Europos priemonių. Ir aš atvirai e, pasakysiu, kad negaliu e, sutikti su tam tikrais pareiškimais, kaip kad buvo pasakyta šiandien. Pavyzdžiui, mums nereikia Europos išorės veiksmų tarnybos. Atsiprašau. Visos vyriausybės patvirtino sutartį, pagal kurią sukurta ši institucija ir vyriausybės turi gerbti sutartį, kurią pačios pasirašė. Aišku, galima kalbėti apie sumas, bet taip pat yra ir ideologijos problemos, kai kas nori ideologizuoti diskusijas, pirmiausia, nušviečiant Europą neigiamai. Ir Europa dabar tampa tarsi krizės atpirkimo ošių, nors e, Europa gali būti išeitis iš krizės atsakas. E, kalbame apie ekonominį veiksmingumą, e, bet Taip pat e, e, kartais girdime, kad kalba, jog žmonės nori mažiau Europos ir tai yra labai sudėtingas klausimas. Danielis Konventitas kalbėjo apie tam tikrą prieštarą. E, tuo pačiu metu reikalaujama sumažinti e, išlaidą žemės ūkių ir ta pati pati delegacija priešinasi komisijos pasiūlymui, kuris e, e, siūlo išaldyti išlaidas e, skirtingoms e, žemės ūkio e, išmokos. Ir tai yra tikrai prieštaravimas. Ponas Svoboda, socialistų vadovas, kalbėjo apie tai, kas gynė Europą. Sakyčiau, kad komisija tą darė. Reikia labai aiškiai, tvirtai apie tai kalbėti. Jūsų parlamento vadovas, ponas Šulcas, taip pat uh, kalbėjo, ambicingai kalbėjo ir galiu pasakyti, kad taip pat jisai pasisakė už tai, kad būtų atviras konstruktyvam kompromisu, nes mes visi turime galvoti apie e, kompromisą ir reikia e, būti teisingam pasakyti, kad daug valstybių visi vadovų kalbėjo apie konstruktyvumą. E, ne tik tai galima kalbėti apie grinasias mokėtas, grinasias e, gavėjas. E, E, ponas Lamasiur apie tai kalbėjo, kad e, yra su grinaisiais mokytojais susijusios esminės problemos šiandieną, bet kai kas sakė, kad mes esame visi grinieji naudos gavėjai. Todėl, kad Europa yra mūsų projektas. Ir per diskusijas aš turėjau, turėjau progos pateikti tam tikrų pasiūlymų. E, Juk ne karalystė E, Mūsų per mokslinių tyrimų biudžetą gauna nepaprastai daug, galvoju apie 7-13 e, metų laikotarpį. E, pagal 7 mokslinio tyrimų pagrindų programą Didžioji Britanija gavo daugiau negu visos kitos valstybės sanglaudos politikai. Ir E, negalima sakyti, kad tik tai e, neturtingos šalys savo sanglaudos e, politikai gauna visus pinigus. Grinosios mokėtojas taip pat nepaprastai daug išlošia dėl to, kad yra įgyvendimos bendros programos. Taip pat galiu pasakyti, kad prie stalo buvo proeuropietiškų minčių išsakyta. Aš, nu, aš padėkojau. Uh, E, tarybos pirmininkų už tai, kad jis bandė išlaikyti pusiausvyrą tarp kitų pasiūlymų ir komisijos pasiūlymų. E, pažiūrėkime, ką sakė ponas Verhofštatas. E, kalbama apie kapitalą. Aš su liūdėsiu turiu pasakyti, kad kartais nekalbama apie turinį taip labai. Ir E, kalbam apie tai, kaip kas, kiek kas gauna, kiek kas moka. Ir iš tikrųjų e, nėra suokiama problema iki galo ir tai man kelia e, susirūpinimą. Mes turime galvoti apie tai, kad reikia užsimti tam tikrą pedagogiką Aš e, išklausiau vieno ministro pirmininko labai įdomios minties. Jisai sakė, labai svarbu, ką jūs sakote apie Europos parlamentą, nes kai kurie iš mūsų e, priminėme Europos parlamento vaidmenį. Jūsų vadovas, pirmininkas apie tai kalbėjo, aš taip pat ir kai kurios kitos delegacijos. Ir jisai sako, kaip gali būti, kad ta pati e, partija, kad mm, Europos parlamente ta pati partija sako vieną, o namie visai ką kitą. Uh, E, tai yra labai sudėtingas klausimas, aš tikrai prašau atkreipti jūsų dėmesį į tai. E, partijos čia gina europinę perspektyvą ir aš jums norėčiau padėkoti ir reikia siekti, kad jūsų nacionalinės partijos e, daugiau ar mažiau taip pat kalbėtų kaip ir jūs. Tai yra sudėtinga ir ne visuomet yra užtikrinama vieninga nuomonė, mes turime galvoti apie vieningesnę, solidaresnę Europą. Tai yra problema ir toks rūpestis, kuris man aktualus ir apie kurį norėjau Jums papasakoti. E, kartais girdime populistinius išpolius labai nemalonius, supaprastintus per nelikteinius apie ES biudžetą. Tai pasitaiko klaidų, tai yra tiesa, kalbama apie sukčiavimą, bet reikia daryti skirtumą tarp sukčiavimo ir e, klaidų pasitaikančių. Apie tai kalbėjo ponė Andrėsen. E, e, nacionalinių lygmenių daug klaidų padarom, bet komisija įmasi priemonių, pavyzdžiui, nesenėmėmis priemonių prieš Čekiją buvo nustatytas labai rimtas korupcijos atvejis, sisteminės korupcijos atvejis Čekijos Respublikų agentūrų lygmenyje ir mes suspendavome pagalbą, atsiprašau, finansavimą šiai šaliai. Taigi reikia kalbėti apie tai ir reikia kalbėti konkrečiai, o ne kažkaip simplistiškai. E, svarbu ginti Europos biudžetą ir taip pat sanglaudos mechanizmą. Aš sutinku su kai kuriais teiginiais ne visuomet lėšos buvo panaudojamos labai gerai. Apie tai kalbėjau ir Strasbūrė. Mes patys turime sugebėti uh, savikritiškai uh, žiūrėti savo veiksmus. Ne visuomet programos davė geriausių rezultatų. Ir dėl to komisijos pasiūlyme būsimam laiko tarpie mes akcentuojame tai, uh, kad, komisijos, kad programos būtinai turėtų pasiekti e, numetytus tikslus. Pirmiausia, pavyzdžiui, turi būti jos siemos su e, programa Europa 2020. E, Mes neturėtume aklai ginti Europos vien dėl gynimo. Mes turime kritiškai analizuoti visas išlaidas. Taip ir E, tokiu būdu mes galėsime užtikrinti geresnį lėšų panaudojimą, jeigu būsime savikritiški ir e, būsime konkurencingesni Europoje. Bet aš esu prieš populistinius, demagoginius, e, eurofobinius teiginius kurie ne tik tai kritikuoja ES institucijas, tarnautojus, bet ir visą Europos idėją. Dėl to aš ir toliau galvoju, kad įmanomas kompromisas, kad mes e, dabar e, turėtume pasikliauti tarybos vadovu, kuris ieškos toliau kompromiso ir tai bus gana sudėtinga, bet mes e, turime galvoti apie rimtą pagrindą, kurio, pagrindu, kurio pasikliaudami galėsime dirbti. E, ir e, turime dirbti ne tik čia, nes Strasbūre, bet ir savo sostinėse, nes mums šiandien labiau negu bet kada reikia augimo biudžeto Europai. Ir e, jeigu piliečiai nesupras, kad dabar e, išgyvenant tokią gilę krizę e, mes e, mažinsime investicijas į augimą, jie nesupras to E, mes turime užtikrinti augimą, e, socialinę e, sanglaudą ir įtraukiamą į pobūdį biudžetą. Ačiū. Ačiū. Pirmininkui Baroso dabar žodis Europos Sąjungos tarybos pirmininkui ponui Van Rompoj. Ačiū. Noriu padėkoti visiems kurie pastebėjo, jog aš gyniau biudžetą ir dėja jis uh, yra mažesnis nei komisijos pasiūlyme, bet biudžetas tada siesi su tam tikra strategija ir tam tikra e, filosofija. Biudžetas, e, biudžeto pasiūlymas bus mažesnis nei komisijos patiktasis pasiūlymas. Uh, E, dėl to sėdėjusio aplink stalą nesiginčijo. Jie netgi siūlė dar toliau eiti, dar labiau mažinti. Todėl, kalbant apie pasiūlymus dėl finansavimo dydžio, bus dar labiau siūloma apkarpyti biudžetą, nei, dar daugiau nei mano pasiūlyme. Taigi aš bandžiau ginti tokį biudžeto pasiūlymą, kuris buvo susijęs su tam tikra filosofija ir strategija. Aš toliau uh, ieškosiu sprendimo, kuris būtų subalansuotas, užtikrintų e, solidarumą ir solidumą. Nes, mūsų, nes Europos Sąjunga yra grindžiama solidarumu. Be solidarumo jos nebus. Ir kai kurie fondai tai labai aiškiai atspindi. Pavyzdžiui, Sanglaudos fondas yra iš esmės solidarumo fondas. Pervedimas E, yra vykdomas tuo met, kai e, tai yra įmanoma. Šiuo atveju mes ypač akcentuojame investicijas. Kalbant apie solidarumą, reikėtų atskirti kai kuriuos dalykus. Pervedimą iš vienos viltės į kitą ir pagalbos skirimą valstybės ekonominiam vystimuisi, socialiniams reikmėms ir investicijoms, kurios padėtų įveikti atsilikimą. Taigi, tai yra solidarumo priemonė ir ją reikia išlaikyti tokiu lygmeniu, kuris yra, kurį galima apginti. Taip pat reikia pusiausvėros tarp to, kas vadinama biudžeto konsolidavimu ir augimo. Tai turi būti susiję. Negalima sudaryti E, birželio mėnesį susitarimą dėl e, biudžetinės drausmės ir po kelių mėnesių elgtis visiškai priešingai. Būtent todėl aš bandžiau išlaikyti tokią strategiją ir filosofiją. E, tai yra nepamiršti 2010 strategijos, apie kurią kalbėjome pačioje pirmoje Europos vadovų taryboje, kurią surengiu 2010. -aisiais. Aš sieksiu išlaikyti šią pusiausvyrą, aš bandysiu ją ginti ir siekti 27 valstybių narių sutarimo bei Europos parlamento pritarimo. E, komisijos pirmininkas labiau nie aš net akcentavo e, tai, kas buvo svarstama Europos vadovų taryboje. Taigi, siekdamas tos pusiausviros, aš tuo, aš tuo tarpu esu vienišas. Na, yra šalia komisija, bet ji neprisima atsakomės už galutinį rezultatą. Ir e, kalbant apie rezultatus ir mano siekius, aš vienintelis bandau išsaugoti tą pusiausvyrą ir bandau ją apginti. Aš pritariu ir tiems, kurie visai tiksliai pastebėjo ir aš prisimenu, kad aš pats tą mintį išsakiau, kai ponas Trašauštatas dar buvo premjeras ir jis e, pristatydavo Europos vadovų tarybos rezultatus Belgijos parlamente kalbame apie vieno procento dydį, kad ES biudžetas yra vieno procento bendrų nacionalinių pajamų dydžio ir sudaro tik tai 0,2 BVP. Reikia viską matyti tam tikrame kontekste, nedramatizuoti nieko, bet taip pat rasti konkretų sprendimą. Aš, band, aš tai ir bandau daryti. Taip pat nereiktų ir karikaturizuoti situacijos. Uh, nebuvo užsipuolimo e, išpolių tarp ginu, grinųjų įnašo mokėtojų ir grinųjų naudos gavėjų iš ES biudžeto. Tokių supriešintų diskusijų nebuvo. Viskas buvo daug sudėtingiau ir aš tai sakiau savo įžangoje. Todėl nereikėtų visko karakterizuoti vienus paverčiant turčiais, ki kitus skurdžiais, nes taip visiškai diskusijos nevyko nereikėtų apibendinti diskusijų ir taip tarsi 27 valstybės gina e, nacionalinius interesus ir du esantis salėje visada gina Europos interesus. Viskas yra daug sudėtingiau. Be abejo, kai esi šalies premjeras ar prezidentas, gini nacionalinius interesus. nebent tie interesai atitinka visuotinį projektą. O Europos, vad, Europos tarybos vadovo vaidmuo priminti visiems, kad egzistuoja ir europiniai interesai, bet ne visi apie tai pamiršta. Taigi tokia yra, toks yra jo vaidmuo. Taigi, sėdintis prie 27 sėdintis uh, prie stalo nėra visiškai egoistai, yra ir dosnių žmonių. Uh, bet tai yra karikaturizuota situacija, kaip jau sakiau, realybė yra daug sudėtingesnė. Mėly kolegos, kai kurie iš jūsų mane, man priminė ES E, steigėjus, aš tą prisimenu, aš turiu, aš kalbant apie 2014 biudžetą, biudžetą 2010 noriu išlaikyti tą strategiją ir filosofiją, e, kuria paremta komi, paremtas komisijos pasiūlymas. Taip pat kai kas priminate man tuos metus, kai mano darbas buvo kitoks, daug, užduotis buvo daug kuklesnė, nežiūrint į nieką, man tenka ieškoti sprendimo ir aš darysiu viską, ką galiu, kad tas sprendimas būtų subalansuotas. Be abejo, tai bus kompromisas, kaip taip to, tokio ir tikimasi, bet aš tikiuosi, kad galų galia tas kompromisas bus apgintinas. Jis bus pateiktas ir jums ir be abejo mes prašysime jūsų pritarimo. Jei jo negausime, visos pastangos, kurias įdėsime, bus veltui. Ačiū. Grazie, prezidente Van Rompuy. Ora, la parola. Ačiū, ponui Van Rompuy. Ir dabar ponas Martin, vieną minutę. Pone pirmininkė, Kadaise ir Saulis pavirto Pauliumi. Ir galiu tik dar kartą pakartoti savo raginimą. Kodėlgi mumis piliečiai taip nepasitikė? Kodėl tai, ką rašė FCT laikraštis, deficitas ES yra tiesiog um, ES institucijų susitelkimo į save pasiekmė, kodėl tai yra tiesiog priimama kaip faktas juk atsakymas į tas kritikos strėlės labai paprastas. Numa, panaikinkite tas išimtis um, uždėlstų kreditų atžvilgių ir atkurkite vėl tą pasitikėjimą. O čia vėl pagrindinis vaidmuo tenka Europos parlamentui, bet jūs, pone Van Rompau, dėje dėl principinio klausimo, dėl konvento visiškai nepasisakėte. Jūs nesate mūsų sąjungininkas, nors galėtumėte juo būti. Nes tik imantis principinio pobūdžio permainų, tik suteikiant Europos parlamentui daugiau įgaliojimų, bus galima kovoti su krize finansų rinkose. Kad nebebūtų taip, kad visą laiką vadovaujamasi principų per didelis, kad žlugtų, apie ką visą laiką kalba ponas Barosas. Äh, Pone Van Rompau, pabaigoje minėjote, kad tikriausiai įmanomas e, bus gal kompromisas, kuriam vėliau turėtume pritarti mes, bet aš noriu Jums pasakyti, kad kompromisų būna ir prastų. Ir bet kuris kompromisas, kuris neprisideda prie to, kad ES atsivertų naujos galimybės ateityje, bet tik toliau skaldo tą ES. Toks sprendimas tikrai parlamente pritarimo negaus ir mes tos linijos ir toliau laikysimės. Neparemsime tokios idėjos. Dėl to labai primiktinai raginu Jūs, pane pirmininkė, siekti tokio sutarimo, kurį galėtų paremti ir mūsų institucija. Ir iš tiesų galima pritarti tai minčiai, kodėl um, partijos štai čia um, balsuoja taip, kaip, kaip namuose, kaip savo nacionaliniuose parlamentuose. Iš tiesų mes turime labai aiškę savo atsakomybę prieš tą ir dabar esame įstumiami į konfliktą, kurio piliečiai nebesupranta visiškai ir matyti, kad tik pinigai tiesiog išmetami per langą ir visiškai neapgalvotai yra planuojamos išlaidos. Taigi mes tikrai Europos parlamentą savo atsakomybę suvokiame ir savo įnašą. Dabar žodis poniai Andrėsen. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau ponui Parosui pasakyti, kad jis E, labai e, susirūpnęs kalbėjo apie ginčius už posėdžių salių. Ir jūs sakote, kad mes esame populistai. E, bet nepamirškite, kad populizmui priliksta ir kiti dalykai, tai nepamirškite to, ką sakė ponas Van Rompojus. Tai yra akivaizdu. Medžeras ir Blėras galbūt buvo pernelyg dosnus, bet dabar matome, kad žmonių nepasiekia pinigai, e, teisingiems tikslams nenaudojami jie. Komisija, parlamentas e, e, jau tai padarė, leido taip, mes leidome, kad tie pinigai kažkur nukryptų dėl to, kad ir dėl to žmonių nepasiekia tie pinigai ir pasakysiu, kad nuosavi ištekliai nepagerins problemos, o ją dar pagilins, nes kontrolės nebegalėsime užtikrinti ir dėl to viskas tik pablogės. Ačiū. Ačiū dabar ponas Zahradil. Ačiū, pirmininkė. E, ar pirmininkai, taip reikia turbūt sakyti. Ačiū, ponė Baroso, kad jūs labai svarbų dalyką e, paminėjote e, sakote, kad diskusijos kartais e, tampa ideologija. Aš sutinku su jumis, tai yra tiesa. Labai dažnai taip atsitinka, bet abiem pusėmis. Kartais kai kas aiškiai pasako e, labai antieuropietišką dalyką, e, o kiti visą laiką kalba apie ES kaip federaciją ir lygina ES biudžetą, jo dydį su kažkuo. Ir aš manau, kad tokie teiginiai taip pat turėtų būti atmesti kaip ir kitas ideologinis kraštutinumas. Pone Vandrompojau, aš labai vertinu jūsų, jūsų labai blaivų toną. Aš linkiu Jums kuo geriausios sėkmės. Tikiuosi, kad išvada bus labai subalansuota. Ir Tikiuosi, kad Europos parlamentas bus brandus ir išmintingas pakankamai, kad galiausiai neblokuotų sutarimo ir jam pritartų. Ačiū. La parola ora onorevole Combendit. Ačiū dabar žodis ponui Combendit. Pone pirmininkė, kuomet svarstamos konkrečios pozicijos, kalbame apie kitą Europą. Negalime supriešinti dviejų Europą. Europą, kurios jūs norite, aš jos nematau. Viskas paprasta. Darykite, ką norite, bet e, tai turi būti suderinama. Antras dalykas. Aš supratau du dalykus. Visų pirma, kad yra daugiau e, raudonų linijų, kurių neperžengsime nei Europos komisijos biudžetos. Toliau struktūra. Jei nebus e, metinio ir, galai, ir ilgalaikio lankstumo, mes sakysime ne. Jei nebus numatyta už dviejų su pusės metų peržiūra, jie, jie priešinsis. Taigi, tai yra raudonosios linijos parlamente. Jie, jie ir mes, tai jau dauguma. Trys penktadaliai mūsų jau yra. Galite tai pasakyti vyriausybių atstovams, jeigu nebus to, to ir to, parlamentas pasipriešins biudžetui. Ir viskas yra labai paprasta, jeigu viskas yra paprastai pateikiama. Grazie, grazie, la, la parola onorevole Vero. Ačiū. Dabar ponas Verhofštat. Ačiū. Pirmininkė, kartais, kad būtų surastas sutarimas, reikia kalbėti apie dalykus, kurių nėra svarstame projekte ir apie tuos, kurie yra svarsiname projekte. Kalbu apie politiką. Tai yra į, įtraukti kai kurių elementų. Ir man atrodo, kad tokių yra keletas, e, dėl kurių reikia rasti susitarimą. Visų pirma, nuostata dėl peržiūros. Ponas Lamasiūras yra teisus, reikia nuostatos, peržiūros nuostatos dėl bendro pobūdžio Ji buvo pasiūlyme, tačiau ji pakeitė, kaž, ją pakeitė kažkas, kažkas apri, apribuoja sanglaudos fondų panaudojimą. Toliau, antras dalykas - tikrieji nuosavieji ištekliai. Šiuo metu tie ištekliai yra surenkami valstybių narių ir paskui perdodami, pervedami ES. O viskas turėtų būti atvirkščiai. ES turėtų surinkti finansinio sandorio mokestį ir paskui išdalinti jį Europos lygmenių. Trečias dalykas - lankstumas. Lankstumas, kuris parlamentui yra svarbus toks pat kaip ir sumos. Ir kol kas lankstumo nėra tekste. Lankstumas tarp biudžeto skyrių ir lankstumas tarp metų daugiametės programos. Taigi, trys elementai. Lankstumas, kurio nėra tekste, nusavė ištekliai, realūs nusavė ištekliai suteikiant ES galimybę juos rinkti ir nuostatą dėl e, biudžeto peržiūros. Ir man atrodo, kad tuo atveju būtų įmanoma susitarti dėl daugiametės finansavimo programos. Ačiū, ponė Veršafta, toliau ponas Kalfin, tris su pusė minutės. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai labai vertinu jūsų požiūrį į Europos parlamentą. Matau, kad uh, mūsų tikslai vienodi Ir turėtų būti visiems aišku, kad norint sėkmingo mūsų visų darbo, tai ir Europos, reikia ir Europos parlamentą į visus procesus tinkamai įtraukti. Bet dėja, kol kas, e, žvelgiant į tą pasiūlymo projektą, dėl kurio sutarėte, tas neįvyko. Ir mums dėmesio pakankamai nėra skirta. E, biudžeto didinimas numatytas tik tai labai nedidelis, toks, koks buvo 2006 metais jis tuomet bus. Ir Vadinasi, taip pat bus problemų ir su išlaidomis ir jų apkarpimu. Ir panašu, kad sukursime prociklišką e, instrumentą ar priemonę. Ir tai tikrai nepaskatins investicijų. Taip pat sakėte, kad šiek tiek didam, didinamos išlaidos e, investiciniams projektams, investicijoms ar moksliniams tyrimams ir plėtrai. Bet mes tikrai jau prarandame pagreitį. Jeigu bent kiek tą greitį padidintume, tai iš karto padidėtų investicijos į mokslinius tyrimus e, ir savame kiti dalykai ir dėl to mes įgautumėm daugiau konkurencinio pranašumo iki 2020 metų. Trečias dalykas. Yra kai kurių valstybių narių, kurios sako, kad e, nori matyti skaidresnį, geriau subalansuotą biudžetą. Ir tuo pat metu matoma, matome pasirengimą e, pritarti, nesvarbu kam, kas yra biudžete ir net, net jeigu ir tai nėra labai skaidru. Taigi to skaidrumo nėra labai daug. Taip pat kritikuočiau ir, ir tos klausimus, kurie nuolat yra keliami vieni ir taip pat dėl permokos. Iš tikrųjų, dabar tik tai viskas perkeliama kai kurioms valstybėms narėms kelioms ir, ir niekas nejuda iš, iš, iš mirties taško. Uh, kai kurios valstybės narės tiesiog gauna dovanų, e, o kitos dėl to nukenčia. Ir iš to išplaukia problemos dėl lankstumo ir vyksta susiskaldimas. Ne tik turint galvoje tarp institucinį e, sustarimą. Bet tai turi įtakos taip pat visai, visam vieningumui ES ir vieningumui dėl ES biudžeto. Fiskaliniai pajėgumai eurozonoje tarsi turėtų būti gal e, kitokie kalbama, yra bandoma e, atskirą dalį numatyti, bet visa tai lemia labai aiškus dalykus ir viskas labai paprasta. Mes turime pateik, patvirtinti tokį biudžetą, kuris būtų skaidresnis, geriau pritaikytas ES piliečių poreikiams. Ir nieko daugiau. Ir mes, kai buvome susitikę su um, jūsų atstovais e, taip pat kalbėjome apie um, tą vadinamąją nusileidimo zoną. Bet man atrodo, kad tai, kas dabar vyksta, tikrai prives prie neskraidimo zonos numatymo. Ačiū, ponia Kalvin. Galiausiai kalbės ponas Bogė. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia Kalfin. Su jumis tikrai visiškai sutinku, kadangi esame bendra pranešėjai, vieno pranešimo atžvilgiu, mes esame suinteresuoti tuo, kad būtų greičiau rastas sutarimas, geras tarimas, bet ne bet kokia kaina. Su tarybo pirmininkaujančia. Su, pirmin, su tarybai pirmininkaujančiais atstovais mes jau kalbėjomės ir tikrai gana konstruktyviai, bet matyti, kad dabar trūksta testinės veiklos, rimtos testinės veiklos. Be abejo, visos institucijos, kaip ir numato penkta sutartie, penktas starties straipsnis, privalo e, imtis e, priemonių, kad būtų patvirtinta daugiametė finansinė programa. Tai yra biudžetas ir čia kyla klausimas, kaip dabar elgsimės vieni su kitais per artimiausias kelias savaitės. Turiu pasakyti, nesutarimas nebūtinai reiškia krizę nes jau buvo keli bandymai iš tikrųjų spręsti susidariusias problemas. Bet nesudarimas nereiškia, kad e, įvyks krizė. Mes tiesiog dirbsime su kitokiais skaičiais, su tais, kuriuos mums numato sutartis. Blogas sustarimas, kurio nepaisoma parlamento keliamų sąlygų pakankamai, bus bet kuriuo atveju blogiau negu tai, ką numato mums sutartis. Ir manau, kad taryba tą turėtų aiškiai įsisamoninti. Beje, kalbėjote apie pernelik didelius nesutarimo kaštus, bet aš pasakysiu, kas yra pernelik dideli kaštai. Tai yra politiniai kaštai, kuriuos reikia įvertinti, nes tai, kaip vyksta dabar diskusijos dėl biudžeto, yra tikrai jau prilyginama beveik um, um piktybiniam augliui. E, kai kuriuose valstybėse narėse situacija tikrai labai prasta. Ir turėtume toliau galvoti geriau apie galimybės tarpusavyje tartis o ne vien tik kalbėti apie e, pinigus. Taryba turės pripažinti tą faktą, kad jeigu ir toliau pateiks tik tokius skaičius, tai kur tuomet yra tie prioritetai, kurie net e, nebefinansuojami, kurių neįmanoma finansuoti dėl apkarpyto biudžeto. Galime prisiminti tai, ką per praėjusius dešimt metų taryba išmintingai buvo nusprendusi ir kiek visą tai mums kainavo tikrai labai įdomus būtų tai skaičiai, jeigu juos patituotume, ponė pirmininkė. Ir beje, mes jums siūlome paketą. Apie tai jau buvo kalbėta. Kuo sudėtingesni skaičiai, kuo sunkiau dėl jų sutarti, tuo daugiau lankstumo reikia. O ne numatyti kažkokias tai um, ribas ar, ar, ar maržas um, nenumatytiems atvejams. Mums reikia peržiūros nuostatų. Ir tokių nuostatų, kurios e, būtų nusipelniusios savo vardo iš tikrųjų, kadangi būtų realiai įgyvendinamos. Ir reikia nuo savų išteklių, kurie taip pat būtų nusipelnę savo vardo. Nes e, sutartis numato, kad biudžetas turi būti finansuojamas tik nuo savais ištekliais ir turime tos starties laikytis, o ne bandyti kaip nors nukrypti nuo starties nuostarių, nuostatų, ką sėkmingai daro kol kas kai kurios sostinės. Ir aš apeliuočiau į tai, kad e, jūs pagaliau įtrauktumėte į tos procesus tinkamą Europos parlamentą. Kai žvelgiu į darybų protokolą, štai ir, ir išvadas, jūs ir taip pat pirmininkaujantis Kipras, sakote, kad imsitės veiksmų, kurie, kaip matau, prives prie labai pavojingos situacijos, prie ribos. Taip pat minite čia ir, ir Europos parlamentą, kuris yra labai svarbus pritarimui. Ir štai paminėta čia taip pat, kad tikitės Europos parlamento paramos e, tam sprendimui. Bet jūs lyg ir įtraukėte mus į visą procesą, bet sprendžiate mums už akių. Taigi aš raginčiau pagaliau galvoti rimtai apie prioritetus ir paskatinti diskusijas dėl jų, kad galų gale pateiktumėte pasiūlymą dėl daugiametės finansų programos ir dėl tarp institucinio sustarimo dėl biudžeto, kuriam mes, kaip biudžeto komiteto nariai ir pranešiai, galėtumėm galų gale pritarti, o taip pat ir plenarinės sesijos metu būtų galima už tokį pasiūlymą nubalsuoti. Dėl to, kad kitaip mes negalėsime prisijimti reikiamos atsakomybės mums skirtos, jeigu nebus sutarta dėl būtent tokio biudžeto. Ir, gerbiamas komisijos pirmininkė, jūs taip pat turėtumėte pasinaudoti tuo, kas jums yra numatyta pagal sutartį. E, yra numatyta. Šitą, 324 straipsnis štai sako, kad kom, visų institucijų pirmininkai yra raginami dalyvauti susitikimuose ir paskatinti sprendimus, kurie leistų žengti pirmin. Mes bent jau esame tam pasirengę, bet tikrai ne bet kurią kainą, tad labai rimtai tai pažvelgite. Kvalifikuotą daugumą plenarinės sesijos balsavimo metu pasiekti nėra labai paprasta. Turėsite tikrai mums daryti nuolaidų. Ačiū. Bene, con questo richiamo quanto mai opportuno al trattato da parte onorevole. Kągi, aš dar taip pat atkreipsiu dėmesį į sutartį, kurią minėjo ponas Bögė. Posėdis su tą mintimi baigiamas. Visiems gražios dienos. Ačiū, ačiū mūsų svečiams.